Dear colleagues. Gerbimi kolegos, laba diena. Aš norėčiau pradėti moterų teisų ir lyčių lygybės komiteto posėdį. Turime patvirtinti darbo atvarkę. Jeigu nėra jokių pakeitimų, tai darbo atvarkę tvirtiname. E, Toliau, trečių punktų mes e, tvirtinam 2017 m. vasario 6 dienos protokolą. E, ketvirtas darbo tvarkės punktas pirmininkės pranešimai. E, ir pranešimai bus apie kovo 21 dienos koordinatorių posėdį. E, koordinatoriai nusprendė parengti nuomonę Lybė komiteto pranešimui pagrindinių teisų aspektai Romų integracijoje ES, kova su priešiškumu Romams ir paskirti ją renkti GUE grupiai. Taip pat e, nuspręsta parengti nuomonę budžet komiteto pranešimui, kita daugiametė finansinė programa, parlamento pozicijos dėl daugiametės finansinės programos po 2020 rengimas ir paskirti ją SND grupiai. Nuspręsta pateikti klausimą, į kurį atsakoma žodžiu dėl humanitarinės padėties gazos ruožė, ypatinga dėmesį skiriant moterims ir vaikams. Taip pat nuspręsta paskirti pranešimą lyčių lygybė žiniasklaidos sektorė ES IPP e grupiai. E, paskirti pranešimą priemonės užkirsti kelią ir kovoti su bauginimu ir seksualiniu priekabiavimu darbe, viešose erdvėse ir politinėme gyvenime ES SND grupiai. Paskirti mūsų komiteto narę Mariją Areną FEM delegacijos į Lenkiją gegužės 22-24 dieną vadovė. Išskirti kaip prioritetinės šias 2017 metų antros pusės komandiruotės į Švediją, Turkiją ir Portugaliją. Išskirti kaip prioritetinius šiuos 2017 metų antros pusės klausimus. Tarp, tarp parlamentinis komitetų posėdis – skirtas prievartos prieš moteris temai, ypatinga dėmesį skiriat Stambulo konvencijai. E, sekantis moterų turinčių negalę padėtis ir teisės. Toliau, E strategija kovai su įvairiomis moterų vėžio formomis. E, kitas klausimas. Lyčių lygybei skirtas finansavimais, įskaitant Dafnės programos įgyvendinimą ir taip pat koordinatorių posėdėje buvo nuspręsta pakviesti Kateriną Marcelino, Portugalijos valstybės sekretorę atsakingą už pilietybę ir lygybę į vieną iš artimiausių FAM komiteto posėdžių. Tiek e, pirmininkės pranešimų. E, dabar pereisim prie penkto klausimo, e, tai yra balsavimo. Uh, <clears throat> oral question on the Council on the results of the 61st session. Klausimas žodžiu dėl rekomendacijos tarybai dėl jungtinių tautų uh, komisijos dėl moterų padėties. Mūsų uh, bendra pranešėjas yra Konstantas Liugrip ir Marija Arena. Ir dabar galime pradėti balsavimą. Pirmoji dalis, kas už? kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Ir galutinis balsavimas. Ne, nereikia balsuoti, nes viskas jau yra patvirtinta. Balsavimu. Ir dabar mes e, pereinam prie šešto mūsų darbo tvarkės e, punkto. E, pas mus komitete svečiuojasi ES kovos su priekyba žmonėmis koordinatorė ponia Vasiliadu. Ir pirmiausia, aš norėčiau suteikti žodį poniai Vasiliado pristatyti naujausių pranešimų dėl kovos su priekyba E, e, žmonėmis. Prašom. Thank you very much. Uh, thank you for, to the chair. Ačiū, ačiū pirmininkiai, dėkoju, kad pakvietėte šiandieną mane. Žinau, kad daug įdomių dalykų vyksta tuo pat metu parlamente šiandieną, taigi dėkoju visiems už tai, kad atvykote. Norėčiau padėkoti ir šiam komitetui ypatingai už tai, kad remia kovą su priekyba žmonėmis ir matau nemažai parlamento narių, kurie tikrai labai padėjo šiame darbe ir išlaikė šį klausimą darbo atvarkėje gan ilgą laiką. Turime dvi rezoliucijas. 16 metais patvirtintas dėl kovos su priekyba žmonėmis parlamente ir mes labai didžiai stebime jų gyvendinimą. Mes puikiai žinome, kad turime teisinį pagrindą kovai su priekybos žmonėmis, turime direktyvą, turime ES strategiją dėl priekybos išnaikinimo, kuri, kurios galiojimas baigėsi 16 metais. Ir aš labai konkrečiai šiandieną norėčiau pristatyti du, dvi iš trijų ataskaitų, kurias komisija pristatė 16 metais susijusių su direktyva. Pirmoji ataskaita Tai buvo ES lygmenių primta ataskaita dėl pasiektos pažangos kovoje su priekyba žmonėmis visoje ES. Kita ataskaita yra susijusi su direktyvos perkelimu ir taip pat naudotojų ataskaita, vartotojų ataskaita. Tos, to, tie du pranešimai Europos parlamento rodo didžiulį parlamento susidomėjimą, bet dar prieš tai Prieš perdama prie tų dokumentų aš dar norėčiau pasakyti, kad, kad kadangi baigėsi galioti dabartinė strategija, 14 veiks, iš 40 veiksmų 38 jau yra įgyvendinti, taigi mes labai džiaugiamės strategijos rezultatais. Praeitais metais penkios didelės studijos buvo atliktos dėl lyčių, dėl vaikų, dėl išnaudojimo darbo tikslais, dėl finansavimo ir panašiai. Ir aš apie tai dar pakalbėsiu daugiau savo pristatymo metu. Uh, Mes puikiai žinome, kad nuo to momento, kai buvo patvirtinta pirmoji strategija 12 metais iki šiandien daug kas pasikeitė. Ištiko finansinė krizė, migracijos iššūkiai, grėsmė saugumui ir tai paveikė šį sudėtingą priekybo žmonėmis reiškinį ir aukų pažeidžiamumas dar labiau išaugo. Mes puikiai žinome, kad šis reiškinys evoliucionuoja, mes žinome, kad padėtis reiškia, kad vis daugiau yra iš Šiaurės Afrikos ir Tinimų rytų priekybos aukų, pasikeitė modus operandi priekybos žmonėmis, taip pat yra priekybos žmonėmis lytinio išnaudojimo tikslais, ypač kai ištikus yra krizė. Mes žinome, kad centrinės viduržėmio jūros kelias, tas yra pagrindinis tinklas tokių priekeivių. Uh, ir kontrabandininkų ir mes suprantame, kad priekyba žmonėmis yra susijusi ne tik su organizuotais nusikaltimais, kaip e, teigiama sutartyje, bet tai yra susiję ir su migracija. Ir pagrindinių teisių hartijoje labai aiškiai yra nurodyta, kad tai yra pagrindinių teisių pažeidimas. Taigi, kokia dabar yra situacija? Priekyba žmonėmis po 16 metų sistemos yra minima Europos migracijos darbo tvarkėje, Europos saugumo darbo tvarkėje, taip pat globalioje ES užsienio saugumo politikos strategijoje, taip pat žmogaus teisų ir demokratijos veiksmų plane ir taip pat naujoje ES veiklos dėl lyčių lygybės ir moterų įgalinimo sistemoje išorės santykiuose. 16-20 metams numatė šis dokumentas taip pat dėl strateginių žingsnių siekiant lyčių lygybės. Tai yra pagrindiniai atspirties dokumentai, kurie mus, mūsų bus atspirties taškas ateities veiksmuose. Ir tikrai tame mėnesį buvo grėsmės įvertinimas pateiktas. Ten teigiama, kad priekyba žmonėmis ES yra vis dar didžiulė grėsmė. Aš plačiau nepasakosiu apie tai, kaip Europolas tai aptarė, tos informacijos daugiau ataskaitoje rasite, bet taip pat mes puikiai žinome, kad priekyba žmonėmis yra prioritetinis nusikaltimas ES politikos cikle dėl organizuotų nusikaltimų poveikio. Taigi ES valstybės narės Europolas mano, kad tai yra prioritetas ir komisija taip pat vertina tai kaip prioritetą ir mes tame kontekste ir imsimės veiksmų. Taigi, remiantis jūsų pranešimu, parlamento pranešimu dėl direktyvos dėl 2011 metų, dėl 2011 metų direktyvos, aš norėčiau pristatyti mūsų ataskaitą dėl perkelimo direktyvos perkelimo ir pradžioje pasakysiu, kad tai yra pirmas baudžiamosios teisės, pirma baudžiamos teisės priemonė po Lisabonos sutarties ir visos institucijos gali didžiuotis koks, dėl to, koks novatoriškas ir darnus yra šis instrumentas. Kalbama yra apie apsaugą ir prevenciją ir būdžiamai persekiojimą. Perkelimo terminas baigėsi 13 metų balandžio mėnesį. Visos valstybės narės visapusiškai perkelia šį dokumentą. Taigi tai, ką Mes paskelbėme ataskaitas 16 metų gruodžio mėnesį tik dėl perkelimo. Tai nėra ataskaita, kur būtų kalbama apie gyvendinimą. Ir aišku, mes ir toliau tęsime darbus ir žiūrėsime, kokie procesai gyvenime valstybės narėse, kad būtų visapusiškas perkelimas ir gyvendinimas. Užtikrinimas prireikus pradėsime pažeidimo procedūras. Ir taip pat komisija yra pasiryžusi toliau vertinti direktyvos įgyvendinimą valstybėse narėse ir mes šią linkmę dirbsime su valstybėmis narėmis. Ataskaitoje yra įvertinamos nacionalinės priemonės, apie kurias yra informuojama komisija valstybių narių. Mes perkelimo studiją atlikome ir remiame savo darbą to, perkelimo, to perkelimo studijos rezultatais ir valstybės narės apie tai yra nuolatos informuojamos. Taigi, ką mes žinome. Ir tai puikiai atspindi ir šio parlamento pranešimą dėl direktyvos perkelimo. Aš plačiai nekalbėsiu apie kiekvieną priemonę ir ką daro komisija dėl tos priemonės, bet tik aš norėčiau pabrėžti tai, ką mes žinome, kur reikia pasiekti daugiau pažangos. Pirmiausia, dėl vaikų apsaugos priemonių. Ir tai yra savalaikis dalykas, nuolatos iškylantis klausimas, daugelį, daugelis parlamento narių akcentavo tą dalyką nekartą, taigi mes turime daugiau dirbti dėl vaikystės prezumcijos ir vaiko interesų įvertinimo. Tai yra labai svarbu per visą baudžiamąjį procesą, ypatingai vaikų aukų apsauga baudžiamų procesų metu. Taigi mes matome, kad čia svarbiausias dalykas yra vaikai. Ir tikrai daugiau dėmesio reikia skirti vaikams, nei skiriama yra dabar. Taip pat mums reikia netaikyti bausmių aukoms. Aukos negali būti baudžiamos dėl nusikaltimų, kuriuos buvo vers, verčiamos padaryti prieš savo valią dėl ko buvo išnaudojamos. Turime visos valstybės narės turi nepamiršti, kad aukos sutikimas yra neaktualus, kalbant apie priekybą žmonėmis. Mes daugiau dėmesio turime skirti pagalbai, paramai aukoms, įskaitant ir šeimos narius, ir taip pat vaikus aukas. Ir dar vienas svarbus dalykas yra prieiga prie besąlygiškos pagalbos. Komisija kartu su ES agentūromis labai daug dirba šiame kontekste, bet aš dar grįšiu, jeigu reiks, prie to klausimo vėliau. Daugiau darbo reiktų atlikti dėl kompensacijų, kur kas daugiau darbo dėl prevencijos ir paklausos mažinimo, tai būtų švietimas ir e, informavimo kampanijos ir pareigūnų mokymai. Mes čia tikrai nepakankamai dirbame. Uh, nepakankamai toli esame nuėję šiuose srityse. Taigi, kas yra dabar daroma? Valstybės narės pasiekė tikrai, ėmėsi esminių pastangų, tą reikia pripažinti ir tą reikia suprasti, tačiau daug ką dar reikia nuveikti. Mes turime padėti valstybėms narėms ir toliau stebėti, kaip yra gyvenima direktyva, kad jos visapusiškai būtų laikomasi. Mes taip pat pradėsime pažeidimų procedūras, jeigu prireiks. Ir taip pat mes svarstome galimybę parengti gairės dėl praktinio direktyvos įgyvendinimo. Tas gairės mes būtent ten specifines nuostatas parengtumėme. Ataskaita buvo ir perduota ir parlamentui, ir ši direkty, šis direktyvos punktas buvo labai sudėtingas, nes 23 punkto pirmoje dalyje buvo kalbama apie perkelimo priemonės, o 23 straipsnio antroje dalyje buvo kalbama apie ataskaitą ir jos pavadinimas įvertinti veikiančių nacionalinių statymų poveikį, nustaty, paskelbti paslaugų naudojimą baudžiamąją veiką, kai, yra, e, kai tai yra susijęs su išnaudojimu ir priekyba žmonėmis. Ir taip pat e, tokių nusikaltimų prevencija. 23 straipsnio antroje dalyje prašoma, kad valstybės narės bent jau pasvarstytų galimybę imtis priemonių ir nustatyti tai kaip baudžiamąją veiką. Ir mes 16 e, metų gruodžio mėnesį paskelbėme savo ataskaitą. Aš detaliau ją pakomentuosiu. Pirmiausia, mes apibūdinome veikiančius nacionalinius įstatymus, kur yra kriminalizuojamas paslaugų naudojimas ir įvertinome tokių priemonių poveikį. Ko mes nedarome? Nedarome štai ko mes neanalizuojame kitų neteisėkuros priemonių ir mes neanalizuojame teisėkuros priemonių, kurios nėra susijusios su paslaugų naudojimo kriminalizavimu. Štai ką darome ir ko nedarome. Toliau mes klausimynus išsitinėjome valstybėms narėms. 16 metų gegužės mėnesį mes gavome labai daug naudingos informacijos iš pilietinės visuomenės ir aš norėčiau tikrai padėkoti pilietiniai visuomeniai ir ES pilietinės visuomenės platformai, kur šimtas nevyriausybinio organizacijų e, veikia ir taip pat Europos komisijos ekspertų grupiai dėl priekybos žmonėmis. Ir dar štai ką. Mes matome, kad patirtis yra labai įvairi ir valstybių narių praktika labai skiriasi. Valstybės narės labai teisingai sako, kad yra per anksti vertinti poveikį, nes direktyva e, įgyve... perkelimo terminas buvo 13 metai, per, perkelimo priemonių buvo tuo metu imtasi, bet kol kas mes negalime tinkamai vertinti. Ir apriptis yra ribojama tik tai tiems, kurie tiesiogiai naudojo paslaugas. Yra tik 10 valstybių narių, kurios yra paslaugų naudojama kriminalizavusios. Jos yra išvardintos skaidrėje, 14 valstybių narių nelaiko paslaugų naudojimo nusikaltimu, bet kokio išnaudojimo, for, išnaudojimo formų objektų paslaugų naudojimo e, nusikaltimu. Ir tarkim, jeigu nėra tokios nuostatos, kur yra kriminalizuojami vartotojai, tai aš vis tiek norėčiau priminti, kad dažnai aukos nekarta yra išprievartaujamos, fiziškai ir psichologiškai yra susiduria su smurtu, jų ribojama laisvė ir, reiškia, pažeidžiama teisė į savo kūną ir kūno neliečiamumą. Ir dar norėčiau čia šį beitą pridurti. Mes žinome, kad priekyba žmonėmis yra pelningas nusikaltimas. Tai yra vienas pelningiausių organizuotų nusikaltimų šiandieną. Europolas kalba apie 29,5 milijardus eurų kasmet, tik tai priekeiviai tiek susižiūrė pinigų. Tai yra pinigai, tai yra maš, pinigų gaminimo mašina tokiems nelegal, nelegal, nelegaliams sektoriams užsimančiams tokia veikla. Ir mes turime suprasti, kad priekyba žmonėmis vyksta dėl to, kad yra paklausa. Ir dar norėčiau pasakyti, kad dėl migracijos įsivyravo tokia tendencija dėl migrantų srautų ir kaip tai yra susijęs su priekyba žmonėmis. Tarptautinės, tarptautinė migracijos organizacija įvertino, kad 16 metais buvo 11 tūkstančių moterų ir mergaičių, kurios keliavo arba buvo verčiamos keliauti iš Nigerijos per Libiją į Italiją ir tada jos tapo preke, žmogiškąją preke visoje Europoje. Uh, Ir man sunkiai sekasi skaičiuoti, bet jeigu šiek tiek paskaičiuotumėme, pamatytume, kad 11 tūkstančių moterų ir mergaičių per vienus metus, tik tie, kurie dar buvo nustatyti atvejai, tai man net baisu pamastyti, ką tai reiškia realiai ir ką tai reikš per pastaruosius trejus metus ir kokie yra realūs skaičiai. Bet tarkim, kad 10 vartotojų per dieną. Nes tai yra mergaitės, moterys, kurios yra parduodamos lytinio išnaudojimo tikslais. Tarkim, 10 tokių naudotojų per, metus, e, per dieną. Ir 300, pavyzdžiui, dienų yra metuose, tarkim, ne, padauginam ir ką, iš 11 tūkstančių moterų mergaičių ir ką gauname. Taigi, tarkim, tik tai 30-40 eurų už vieną kartą mokama. Tai kur tie pinigai? Komisijos vertinimo didžiausias prioritetas yra sekti tuos pinigus ir suprasti, kur yra tie pinigai toje priekybos grandinėje. Nes tie pinigai, tai nėra tie 30 ar 50 eurų, kai yra sandoris tarp auko, aukos ir, ir naudotojo, bet yra ir priekeivis, tas, kuris veža auką, kontrabandininkas yra kartais net tokie, kurie palengvina procesą, yra žmonės, kurie ignoruoja problemą, apgyvendina, tarkim, tokius žmonės ir mes gatvėje matome tokius žmonės ir mes nekreipiame juos dėmesio. Taigi mes turime iškelti klausimą, kas susižėlė tą pelną ir klausti, kas perka tuos žmonės. Nes tai yra akivaizdus priekybos dalykas. Tai yra jaunos mergaitės gatvėse ir nėra labai sudėtinga suvokti, kas su jomis nutinka. Taigi, kas su jais nutinka? Su jomis nutinka. Jeigu mums nepavyks kriminalizuoti tų, kurie žino, žino kad naudoja priekybo žmonėmis aukas, tai mes, kokį signalą siunčiame savo visuomeniai? Ar mes kūrėme nebaudžiamumo kultūrą? Ar mes sakome, kad nieko blogo? Ir mes puikiai žinome, kad lengviausia yra sakyti, na, taip sudėtinga įrodyti. Ir netgi labai garbingi prokurorai, kuriuos aš labai gerbiu, sako, duokit man vieną nusikaltimą, kurį lengvai įrodyti. Tai man atrodo, kad visada organizuoto nusikalstam, nus, nusik, organizuotus nusikalst, nusikaltimus įrodyti labai sudėtinga. Ar tai reiškia, kad mums nereikia jokių teisės aktų priimti? Taigi mes turime rimtai apie tai pagalvoti, kur kas plačiau. Netgi Europos tarybos konvencija dėl kovos prieš priekybą žmonėmis sako, kad labai sudėtinga surasti įrodymus, tačiau nebūtinai tai yra pareiškimas reiškiantis, kad e, nereikalinga to traktuoti kaip nusikaltimo. Ir pabaigai norėčiau pasakyti, kad situacijos yra įvairios, mes turime pasirūpinti, kad neįsisiautėtų ta nebaudžiamumo kultūra, tiek ir tai tiek turint omenyje, kokį normatyvinį poveikį tai turi ir taip pat turint omenyje, kad reikia atgrasyti tokius nusikaltimus ir taip pat reikia užtikrinti nusikaltėlių atsakomybę. Mes turime suprasti, kas yra naudotojai ir kai aš kalbu apie naudotojus, tai Nesupaprastinkime, nesakykime, kad aš nusipirkau šį butelį vandens ir jeigu jį pada, e, pagamino nusikaltimo auka, tai aš esu nusikaltelis. Ne. Yra oficialios ir samdymo e, agentūros, ir tarpininkai, ir tiekimo grandinės, ir kelionių agentūros, ir transporto įmonės tai mes turime žinoti, kad priekyba žmonėmis yra susijusi su teisėto verslo grandinė. Ir turime nepamiršti, kad tas verslas naudoja aukas ir iš to pelnosi. Ir tai nėra vien tik susijęs su nusikaltelių organizacijomis. Taigi, kai primame teisės aktus, mes turime nepamiršti, kam skirti tie teisės aktai ir kam nubausti jie yra skirti. Uh, Taigi ataskaitos tikslas buvo bandyti pasiekti direktyvos tikslų, sumažinti paklausą ir užkisti kelią priekybos žmonėmis. Dabar mes analizuojame potencialius variantus, kaip ateityje, kuriuos ateityje galėtumėme apsvarstyti ir prireikus mes prašysime ir teisės aktus tvirtinančių institucijų pateikti reikiamus pasiūlymus. Prieš baigdama dar norėčiau grįžti prie to, ką jūs keliate klausimuose žodžių ir panašiai, ir klausimuose būtent dėl pinigų. Tai yra pinigai, ne, ne tik tie, kuriuos gauna priekeiviai, bet ir mes, mokesčių mokėtojai, skiriame tam, kad tinkama politika būtų formuojama kovai su priekyba žmonėmis. Mes atlikome tokią nors, politikos peržiūrą ir parengėme tokį žemėlapį, projektų pasiskirstimo žemėlapį nuo 2003 iki šiandien ir keliame klausimą, ką mes finansavome, ką nuveikėme. Tai štai, visoje komisijoje per pastarosius 12 metų įvertinome padarytus darbus ir matome, kas gavo naudos, koks finansavimas buvo skirtas, kokiu rezultatų pasiekta, kokios, kokios politikos rekomendacijos buvo pateiktos ir kiti aktualūs aspektai. Mes norime pažiūrėti, kaip tą būtų galima padaryti geriau, kaip būtų galima užtikrinti darnumą, nuseklumą, kaip užtikrinti, kad tos lėšos tinkamai būtų panaudojamos ir padarytų poveikį. 321 projektas buvo finansuojamas, 158,5 milijono eurų Ir čia nėra susijęs su migracijos krize, nes ten pinigai tai yra dvigubai bent jau didesni. Taigi, prieš iki migracijos krizės nuo 2004 metų būtent mes apie 160 milijonų eurų skiriame tai veiklai. 57 procentai projektų buvo vykdomi nevyriausybinio organizacijų. Tai yra sėkmingas rezultatas, 70 procentų visų projektų prieš ES strategiją ir per tą laikotarpį tikrai daugiau nei pusė lėšų buvo panaudota nevyriausybinio organizacijų. Tai yra puiku. Taip pat matome, kad daug lėšų buvo skiriama tarptautinėms organizacijoms ir taip pat stambesniems projektams finansuoti. 40 esminių tokių e, naudos gavėjų gavo finansavimą ne vieną kartą, tai čia būtų penki projektai. Taip pat labai svarbu, kad aštuoni iš tų pagrindinių naudos gavėjų gavo pakartotinį finansavimą. Taigi penki arba daugiau projektų, keturi iš jų nevyriausybinės organizacijos. E, Dauguma lėšų gavo Austrija, bet čia reikia nepamiršti, kad e, ten yra nemažai tartutinių organizacijų, po to Italija, Vokietija, Junktinė karalystė ir Niderlandai. Ir dar norėčiau pasakyti vieną dalyką, kuris tikrai mus labai nustebino, atvėrė mums akis, ta studija mums tikrai labai naudinga dėl to. Būtent 56 procentai finansavimo buvo skiriamos įvairioms išnaudojimo formoms, ne, speci... ne, nenurodytoms formoms. Toliau, priekyba iš, e, išnaudojimo darbo tikslais. Daugiau čia buvo skirta finansavimo nei priekyba lytinio išnaudojimo tikslais. Nes kalbant ir apie sumas skirtas projektams, ta ta bendra suma didesnė. Ir tai kelia nerima. Kodėl? Todėl, kad vertinant visas tendencijas, turimus skaičius iš Europolo, Eurostat ir visų kitų organizacijų matome, kad priekyba lytinio išnaudojimo tikslais yra kur kas plačiau e, paplitusi prie, e, priekybos forma. Du trešdaliai jaukų yra parduodami, būt, parduodamos būtent lytinio išnaudojimo tikslais. 20 procentų buvo skiriama priekybai moterims ir priekyba vaikais, mes turime tikrai labai rimtai apie tai pagalvoti ir pagalvoti apie tolesnį, tolesnę, tolesnį kelią. Mažiau nei 20 procentų visų projektų buvo susijusios su konkrečia lytimi. Aš manau, kad aš teisingai čia, te, teisinga pastaba šiame komitete. Ir dar man vienos minutės reikia pabaigai, kadangi mums tai buvo atskaitomybės darbas, tai mes, aišku, daugiau tą turime daryti, nes atskaitomybė ne tik apie tai, ką darome, bet ir ką mes sakome. Ką mes sakome. Mes pastebime, kad vis daugiau turime didelį krepšį, nes, aišku, tų krizių yra begalybė, taigi ką mes darome? Į tą krepšį metame ir priekybą, ir vergovę, modernę vergovę, priverstinį priversnę vergovę ir kitus dalykus, viską metame į vieną krepšį ir kartais net nėra teisinių apibrėžimų, tai yra komunikavimo priemonės tik tai. Ir viskas puiku, bet jeigu mes norime apsaugoti auką, jeigu mes norime nu, nubausti nusikaltėlį, tai turime turėti įstatymą ir turime aiškės apibrieštis turėti. Ir negalime savavališkai keisti terminus, pavyzdžiui, moderni vergovė, priversinė vergovė. Uh, vergovė, prekyba ir panašiai, kontrabanda ir panašiai. Mes turime labai atsargiai kalbėti tais terminais. Ir tai yra labai svarbu, nes jeigu neapibrėžime problemos, mes negalime jos ir išspręsti. Ir tai yra labai aktualu aukoms. Turime to nepamiršti. Ir aš tikrai kreipiuosi jūs ir prašau daryti tą patį. Atsargiai naudoti terminus. Vienas dalykas yra skaityti laikraštį. A, ten yra straipsnis apie priekybą. Aš skaitau, bet ten yra kontrabanda. Apie priversnį darbą. Apie kažką kitą tas straipsnis. Ne apie priekybą. Bet toks pavadinimas. Taigi mes negalime apsaugoti žmonių, jeigu naudosime teisingų terminų, teisiškai apibrieštų terminų. Taigi dabar mes parengsime po 2016 metų politikos sistemą, kaip yra E, pasakyti, buvo pasakyti įvairiose diskusijose, mes analizuojame, kokio formato turėtų būti ta mūsų sistema, mes jau daug apie tai kalbame komisijoje, su suinteresuotomis šalimis apie tai kalbame ir tas darbas tęsis. Aš norėčiau padėkoti Jums visiems už rezoliucijas, nes aš manau, kad jos yra labai svarbi dalis to, ką mes turime apsvarstyti judėdami pirmin ir aš norėčiau, kad Jūs uh, kartu su manimi pakalbėtumėte apie, pa, prisimintumėte aukas, kurios buvo identifikuotos pastaraisiais metais, vaikai nuo 8 metų, saugę. Prašau galvoti ne apie tai, kas yra tos aukos. Mes žinome, kas tai yra, kas tos aukos tai yra pažeidžiami žmonės. Aš norėčiau paprašyti jūsų su manimi kartu pagalvoti apie tai, kas gauna pelną, kas naudojasi tuo išnaudojimu. Ir ką mes darome, kad tinkamai nubaustumėme nusikaltėlius ir naudotojus kalbant apie pinigus, kas tie, kurie perka tuos žmonės, berniukus, mergaitės ypatingai, bet ne tik, ir kaip tas pelnas, tie pinigai toliau sąlygoja dar didesnę paklausą. Būtent tai bus pagrindinės, pagrindiniai dalykai, apie juos galvosime dirbdami komisijoje. Dėkoju. Ačiū. Ačiū poniai Marijai Vasilijadu ir dabar suteiksiu uh, uh, žodį nariams. Uh, Euh, Pone euh, Arena, prašau. Merci, merci beaucoup. Euh, Dėkoju. Ačiū už jūsų pristatymą. Ar girdite vertimą, klausė kalbėtojai. Ačiū už jūsų pristatymą. Jis buvo tikrai labai E, detalus ir jeigu problemos tinkamai neįvardinamos, jų neįmanoma tinkamai išspręsti. Ar girdite vertimą, klausė vėl kalbėtoje. Girdite vertimą? Ne? Ar dabar girdėti? Ir toliau ne? Norėjau užduoti du klausimus. Pirmąjį dėl migracijos. Kai kalbam apie migraciją, kaip reiškinį, ten gali rasti pačias įvairiausias tas formas, kurias jūs minėjote. Susikopė daugybė dalykų. Kontrabanda, e, prekeiviai žmonėmis, žm prekyba žmonėmis kaip tokia, paskui išnaudojimas, priverstinis darbas, seksualinis išnaudojimas, pažeidžiamų žmonių problematika, ar kalbėtume apie vaikus, ar nelygdymus nepilnamečius, ar moteris. Taigi tas migracijos reiškinys apima daugybę reiškinių, kitų reiškinių, kurie yra svarbus, e, sprendžiant priekybos žmonėmis problemą. Norėjau sužinoti, uh, E, ar direktyvoje bus kalbama apie migraciją kaip tokią, ką turėtume daryti, kad veiktume efektyviau ir ką manote apie susitarimus, kuriuos sudaro valstybės narės su e, kitomis valstybėmis, ne ES valstybėmis. Galėčiau paminėti pavyzdį su Turkija, bet, pavyzdžiui, Italija su Libija susitarimą ruošiasi pasirašyti. Tai yra tos šalis, kurios nesilaiko Ženevos konvencijos nuostatų. E, jos net neprivalo laikytis mūsų direktyvų, nei žmogaus teisių srities tarptautinių konvencijų. Ar mes neturėtume pareikalauti mūsų valstybių narių, kurios ruošiasi tokius sustarimus pasirašyti su trečiosiomis šalimis, ne ES valstybėmis, kad, kad jos imtųsi veiksmų, kad ta problematika susijusi su piknaudžiavimu tais žmonėmis būtų tinkamai primta domena, kad tos problemos būtų sprendžiamos. Bandoma yra eksternalizuoti šį pažeidžiamų žmonių problematikos reiškinį. Ką daryti tokiu atveju? Tai pirmas klausimas. Antras. Neseniai spaudoje buvo pradėta kalbėti, bet jau nuo 2015 metų apie tai po truputį yra kalbama. Buvo toks straipsnis apie moteris dirbančias ūkiuose Sicilijoje. Jos yra rumunės labai dažnai jos skenčia dėl to, kad turi priverstinai dirbti, darbo sutartis yra labai menkai atitinkančios mūsų nuostatas ES, jos taip pat patiria nuo seksualinio išnaudojimo. Pritaikoma ta pati taisyklė, kuri galiojo XIX amžiuje, kad šeimininkas turi neva teisę į pasidirbantį žmogų. E, Kas galėtų teikti skundus tokiu atveju? Šiandien mes sakėme, kad labai sunku vertinti, kiek nacionalinės teisės nuostatas buvo perkeltos Europinės direktyvos. Ir klausimas būtų toks, kaip tie žmonės galėtų skūstis dėl tokio piknaudžiavimo, kaip galėtų pasiremti egzistuojančią direktyvą. Dėkoju. E, ačiū. E, dabar ponia Bjork, bet truputėlį trumpiau klauskite, kad spėtumėm darbo tvarkę visą įvykdyti. Uh, Mrs. Björk, floor is for, for uh, you, but, but please uh, not. I got, I got uh, <laughs> the message. Taip, aš supratau, ką Jūs uh, sakėte. Aš pirmiausia norėčiau padėkoti uh, koordinatoriai, kovos su prekyba žmonėmis koordinatoriai. Aš manau, kad Jūs nusintėte labai aiškę žinią, pristatėte gerai mums uh, ataskaitą, pateikė daug įdomios informacijos. Aš tikiuosi, kad visa komisija uh, jūsų komisijos narys, mūsų komisijos narys, ponas Avramopolas, bendradarbiaus su ponia Jūrova, kuri yra atsakinga už lyčių lygybę ir kad jie parengs naują strategiją. Ir Jūs, aiškiai, paaiškinot, kur mums reikia dar pažangos dėl apsaugos, dėl aukų nebaudimo, dėl vaikų teisų Ir aš pasižymėjau visą jūsų pasakytą informaciją ir ypač tai, kad kad kartais projektai yra apibrėžimi per nelik bendrai, nors mes žinome, kad e, dažniausia problemų kyla būtent dėl lyties ir tam darbui reikės skirti didesnį finansavimą. Aš taip pat manau, kad e, busimojo strategijoje didesnis dėmesys turi būti skiriamas žmogaus teisėms, moterų teisėms ir aukų apsaugai bei prevencijai. Aš nemanau, kad persikėjimas nėra svarbus bet aš manau, kad um, iš tikrųjų uh, labai daug kas tuo užseima, o mes tuo tarpu pernelik mažai dėmesio skiriame prevencijai. Ir Marija Arena kalbėjo apie migraciją. Ir mes, mums yra žinoma apie tai, kad Nigerijos uh, moteris, kurios buvo nukentėjusios nuo seksualinio uh, smurto, buvo gražintos į Nigeriją ir mes tam pasipriešinome. Turime tą labai aiškiai pasakyti kad tai nepriimtina. Be to aš norėčiau užtikrinti, kad kitoje strategijoje būtų daugiau kalbama apie tai, e, tai kad reikia e, užtikrinti, kad vykdytojai būtų baudžiami. Nes jei nusikaltimo vykdytojas nėra nubaudžiamas, tuomet mes nieko nepakenčiame. Kokioje visuomenėje mes gyvensime, jei mes leisime vyrams uh, uh, prekiauti moteriamis ar mergaitėmis ir jų nebausime. Įsivaizduokime, kokia tai bus situacija. Uh, Taigi mums reikėtų pagalvoti, kaip galim būtų su šiuo reiškiniu kovoti žingsnis po žingsnio. Su nebaudžiamumu reikia kovoti. Ačiū, ponė Nočil. Dėkoju. Mano klausimas būtų pranešėjams toks. Jūs kalbėjote apie pažeidimo procedūrą prieš valstybės narės. Tai yra tas procesas, kuris pasitelkiamas tada, kai valstybės narios elgesi nepakankamai uoliai gyvendamos teisės aktus. A, norėčiau paklausti, kaip jūs daroma Vokietijos atveju, nes prostitucijos, pažiūrėjus, rytyje nuostatos nacionalinės Vokietijoje yra labai liberalios. Vokietijoje yra sudaryta tokia aplinka ir prostitucija yra tokia profesija kaip ir bet kuri kita prekyba žmonėmis be abejo yra baudžiama pagal baudžiamąją tvarką, bet e, yra tokių skaičių, kurie rodo, kad problemų yra Vokietijoje. Kuo liberalesnė tvarka, tuo, tuo daugiau yra tokių asmenų, kurie patenka e, į Vokietiją, nes atgabena jos nusikaltėlių struktūros. Ką daryti tokiu atveju? Ar tai yra E, ta situacija, kaip, pavyzdžiui, Vokietijoje reikėtų nusiųsti laišką ir pasakyti, kad tie liberalūs teisės aktai susijęs su prostitucija skatina prekybą žmonėmis, gal netiesiogiai, bet taip yra, nes ir toliau manoma, kad prostitucija galėtų būti tokia pat profesija, kaip ir bet kuri kita, bet aš tam tikrai nepritariu. Yes, Pane Hannibal, dėkoju. Ir dėkoju Jums už labai išsame informaciją. Kaip Jums yra žinoma, Europos parlamentas laikosi pozicijos, kad mums tinka šiaurės šalių politika, kai yra kriminalizuojami seksualinių paslaugų pirkėjai ir mūsų pozicija nepasikeitė. Kokį vaidmenį čia vaidina teisėjas saugos tarnybos? Jūs gal galėtumėte pakomentuoti, nes man atrodo, kad svarbu būtų užtikrinti, kad valstybės narės uh, trauktų atsakomybę tuos, kas veršiasi priekybą žmonėmis. Priekyba žmonėmis yra nusikaltimas, baudžiamasis nusikaltimas visose valstybėse narėse. Tai reiškia, kad visos teisės saugos tarnybos galėtų to, užsimti tokios menų baudžiamojo persekiojimu. Nes mums mums nepavyks e, e, atsekti, kas gauna pinigus, e, jei mes net, nesimsime rimtų teisės saugos veiksmų. Ir būtų gerai, jei būtų taip pat daugiau dėmesio skiriama Švedijos modeliui ir šiaurės šalių modeliui. Ir jeigu tuomet darytume parlamente, nes aš manau, kad tik tai taip mes galėsime sumažinti paklausą, o tai yra nepaprastai svarbu. Taigi aš norėčiau, kad jūs pakomentuotumėt šį klausimą. Aš manau, kad jūs iš tikrųjų puikiai dirbate ir mes visi turime apie tai nuolat kalbėti, nes yra visiškai nepriimtina tai, kad tik tai nuo dviejų iki trijų e, procentų finansavimo yra skirta kovai su tomis nusikalstamomis grupuotėmis, kurios ver, užsieima seksualinių uh, e, seksualiniais nusikaltimais. Taigi mes dar daug ką turime padaryti. Kaip jūs ir sakėte, pablogėjus e, migrantų padėčiai, kilus migrantų krizėje, situacija pablogėjo. Kiti mūsų klausimus ar pakomentuokit ir turitam penkias minutės. Ačiū. Dėkuoju, dėkuoju Jums už klausimus. Aš pasistengsiu apibendrinti uh, savo atsakymus. Ir pirmiausia, aš noriu pasakyti, kad du trečdaliai visų uh, e, uh, priekybos žmonėmis aukų pagal Euro Europolo, Eurostato ir mūsų žiniomis vis dar tebėra ES piliečiai. Turime tą, negalime to ignoruoti. Mes sakom, kad 80 procentų nukentėjusių asmenų yra moteris ir vaikai, ir dauguma tų moterų vaikų nėra migrantai. Tačiau kartu turime be abejo labai atidžiai stebėti, kas vyksta uh, realiame gyvenime ir kaip keičiasi tendencijos dėl migracijos. Ta, Taigi aš manau, kad reikia e, tikrai kovoti su šiais nusikaltimais e, e, teisingumo vardan. Direktyva labai yra aiški, labai yra plati, tai yra gera priemonė. Ir problemos kyla ne dėl direktyvos pačios, bet dėl to, kad ji netinkamai yra gyvendinama. Pagal direktyvą numatyta teikti paramą aukoms, bet kokiamis sąlygomis ir aukos turi teisų. Taigi mes turime užtikrinti, kad mes galėtume tinkamai išsiaiškinti, E, kas yra tos aukos ir kad būtų tinkamai taikomi įstatymai. Nes įstatymuose yra aiškiai pasakyta, kad visi pareigūnai, kurie susiduria su galimomis aukomis, turėtų būti tinkamai apmokyti, išsia, e, e, identifikuoti galimas prikybos žmonėmis aukas. Ar jie gauna jiems reikalingus mokymus šiuo klausimu. Be to, mes matome, kad nėra gerai gyvendinama direktyva. Mums reikia užtikrinti, kad būtų surasti tvarūs ir realistiški sprendimai. Valstybės narys, pažiūrėjau, atlieka rizikos vertinimą individualiai. Ir reikėtų taip pat paklausti, ar jos iš tikrųjų tą daro. Direktyvoje taip pat yra numatytas negražinimo principas. Ar valstybės narės jo laikosi, ar jį gyvendina. Tai yra sudėtingi klausimai, kuriuos uh, turime kelti. Aš, man yra žinoma apie situaciją Italijoje ir aš dar turėčiau pridurti, kad e, jos kentėjo ir nuo seksualinio da, išnaudojimo, ir nuo priverstinio darbo. Tai da, reiškia, kad situacija buvo dar sudėtingesnė. Direktyva egzistuoja. Uh, E, veikia taip pat ir pilietinės visuomenės organizacijos, kurios teikia įvairias paslaugas. Veikia ir nacionaliniai koordinatoriai, kurie turėtų koordinuoti visas aukoms teikiamas paslaugas. Ir aš žinau, kad Italijoje e, e, taip pat yra numatytos geros kompensacijų išmokamų aukoms sąlygos. Klausimas yra, kaip visos šios geros nuostatos, visi šitie teisės aktai yra, yra gyvendinami ir kiek aukų nustatymo nacionalinės sistemos veikia praktikoje. Aš jau minėjau, kad mes teikiame finansavimą ir valstybėms narėjams, ir Italija gauna labai daug lėšų, ir pilietinė visuomenė. Ir mes turime užtikrinti, kad direktyva būtų geriau gyvendinama. Reikia labai aiškiai pasakyti, kad moteris, reikia labai aiškiai pasakyti, kad kokia buvo pagrindinė pro problema uh, Italijos atveju? Ar dėl to, kad tos moteris buvo atgabentos ta, uh, priverstinio darbo tikslais, ar seksualinio išnaudojimo tikslais, ar uh, siekiant abiejų tikslų? Kartu reikėtų taip pat pagalvoti apie tai, kad uh, kad e, moteris, suda, moteris sudaro ypač pažeidžiamą grupę ir ar reikia klausti, ar atsižvelgiama į tai prieglapšių dokumentuose, e, asmenų prieimimo sąlygų dokumentuose. Taip pat yra paminėtos moteris, paminėtos moteris kaip grupė, kuri turi ypatingų e, poreikių. Taip pat yra numatyta rengti ir mokymus. Uh, E, tam, kad būtų suteikti pareigūnams reikalingo, suteiktos reikalingos žinios aukoms identifikuoti ir tam, kad mes galėtume, e, taip pat reikėtų patobulinti procedūras, kai tarptautin, e, tarp, vyksta tarptautinis bendradarbiavimas, nagrinėjant aukų pateiktas, pateiktas prašymus pranešimus. Taigi mes turime daugybę įvairiausių dokumentų. Ir klausimas turėtų būti toks, ar tinkamai yra gyvendinami visi tie dokumentai. To klausia ir įvairios suinteresuotos šalis. Vykdytojų nusikaltelių persekiojimas ir tai yra susijęs su prevencija, apie kurią taip pat viena e, iš narių kalbėjo. Prevencija yra labai svarbi, tai yra svarbiausias komisijos prioritetas. Ir mes manome, kad prevencija ir persikėjimas turi būti derinamas. Matome, kad paklausa ir pinigai yra tarpusavį labai susiję, taigi visas ta, tas uh, nusikaltimo ta, ciklas yra labai sudėtingas. Ir mums reikėtų pagalvoti apie tai, kaip galima būtų sutrukdyti tiems, kas pasinaudodamas savo žiniomis išnaudoja žmonės. Ir uh, reikėtų taip pat pagalvoti, kad, kad ir apie tai, kad kartais, kai tie išnaudotojai yra įvardėmi kaip klientai, atrodytų, kad jie nedaro nieko blogo, nes klientas tai yra, nėra pas mane blogas žodis. Nors iš tikrųjų jie yra nusikalteliai, kai naudojasi šių moterių paslaugomis. Ir ponia Hannibal. Jei mes tinkamai nenagrinės, e, neištirsime visų e, žmonėmis nusikaltimų ir jeigu netrauksime jų vykdytojų atsakomybę, tuomet mes nieko nepasieksime. Ir prevencija be abejo e, turi, sudaro mūsų bendrų, bendrų pastangų pagrindą, bet mums taip pat reikia išsiaiškinti šiandien, kas atsitinka su tais, kurie vykdo tuos nusikaltimus, kurie priekiauja žmonėmis. Taigi da, Europos Sąjungos politinėje darbo tvarkėje prekyba žmonėmis yra vis dėlto prioritetinės klausimas, kaip ir Europolo darbo, darbo tvarkė, tai yra vienas iš penkių jų nustatytų prioritetų, taigi tai yra labai gerai. Toliau finansavimas. 7 procentai lėšų yra skirta priekybai žmonėmis seksualinio išnaudojimo tikslais ir tik tai 2 procentai yra skirti veiksmams, kur, kurie yra skirti moteriams ir vaikams. Aišku, kad to nepakanka. Ne. Ir 15 procentų rodiklis buvo aktualus dar prieš krizę, o dabar situacija yra sudėtingesnė. Taigi dar daug ką reikia padaryti. Kolegė iš Vokietijos. Pirmiausia, norėčiau kai ką paaiškinti. Vokietija pranešė apie tai, kad e, direktyva visiškai buvo perkelta į Vokietijos nacionalinį teisiną dar 2016 m. lapkričio mėnesį. E, mes šioje ataskaitoje todėl negalėjome kalbėti apie nacionalinių priemonių vertinimą nes kol kas e, e, mes dar jo nesame atlikę, esame atlikę tik tai dalinio perkelimo į nacionalinį teisyną e, darbą. Dabar reikia labai aiškiai pasakyti, kad Europos komisija turi įgaliojimus, kai kalba eina apie suaugusiųjų prostituciją bet neturi kitose sritise. Ir prostitucija yra labai, su labai didelė rizika susijęs sektorius. Ir tą sako ir visos valstybės narės ir, ir Europolas. 2016 metais Europolas savo ataskaitoje tą pabrėžė labai aiškiai. Beveik visi asmenys, kurie nukenčia nuo perkybos žmonėmis e, seksualinio išnaudojimo tikslais, aš čia cituoju vieną Vokietijos pareigūną, visi šie nukentėję asmenys e, e, buvo susijęs su prostitucija. Jie buvo gabenti prostitucijos tikslais. Taigi tai yra nepaprastai svarbus sektorius, kurio mes negalime ignoruoti ir turime į tai atsižvelgti savo darbę. O baigdama aš norėčiau priminti Jums, kad e, migracijos krizė, migracijos tragedija, štai apie ką reikia kalbėti, nes visi, kas yra priverstas palikti savo e, gimtąją šalį, išgyvena tragediją, bet, bet, bet dar didesnė tragedija patiria tie žmonės, kurie pakeliu į kitą šalį susiduria su priekyba žmonėmis. Bet nepamirškime, kad du trešdaliai priekyba žmonėmis aukų yra ES piliečiai. Ir kartu suprantame, kad pagal įstatymą ir direktyvą mes turime vienodai traktuoti uh, visas šio nusikaltimo aukas, nesvarbu, ar jie yra ES e, piliečiai ar ne. Ir mes turime laikytis teisinio apibrėžimo, o ne kažkokių aiškinimų žiniasklaidoje. Dėkuoju. Pone Vasilijadu, už jūsų iš tikrųjų labai puikia informacija, už labai profesionalius atsakymus, nes mums iš tikrųjų tai yra labai naudinga. Ačiū už mūsų bendradarbiavimą, ačiū, kad jūs dalyvavote mūsų posėdėje. Dabar tęsim toliau mūsų posėdį. Ir e, septintas darbo tvarkės klausimas. Septintas darbo tvarkės klausimas yra 61 Junktinių tautų moterų padėties komisijos susitikimo išvados, moterų ekonominės galios e, stiprinimas. Ir a, e, džiaugiuosi galėdama a, pristatyti, jo galėsim pasikeisti nuomonėm su Tartautinės profesinių sąjungos, sąjungų konfederacijos lygybės departamento direktore. Ir Junktinių tautų aukšto lygio grupės moterų ekonominės galės klausimas pavaduojančią narę Čidiking. Mrs. Chidiking, I would like to give the floor for you. Thank you very much. I just about <coughs> caught a bit. Ačiū. už pristatymą. Ir kaip žmogus, norėčiau paprašyti to, kas rūpinasi skaidėmis, paleisti jas ekranuose. Ir norėčiau padėkoti komitetui už tai, kad pakvietė Tartutinę profsąjungų konfederaciją į šį pasikeitimą nuomonėmis FAM komitete. Kaip žinia, mes ką tik sugrįžome iš komisijos dėl moterų statuso jungtinėse tautose sesijos. Ši sesija vyksta kasmet New York'e ir mes mūsų paprašė atvykti ir papasakoti apie to susitikimo rezultatus. Taip pat turintominė yra aukštų pareigūnų komisija, kuri buvo sušaukta ankstesnio Junktinių tautų generalinio sekretoriaus, kad būtų paspartintas tvaraus vystimosi penktasis tikslas ir jo įgyvenimas, kur būtent kalbama apie lyčių lygybę įgyvendinant ir siekiant tvaraus vystimos tikslų. Taigi, tai vienas iš kelių komisijų, kurį sušaukė ankstesnis, subūrė ankstesnis generalinis sekretorius. Tai ten buvo iš tiesų labai daug atstovų iš įvairių sektorių, plėnės visuomenės, profsąjungų atstovų ir mūsų konfederacija taip pat yra atstovaujama, taip pat e, įvairių asociacijų iš Indijos, civilinės visuomenės organizacijos Oxfam, Women in Formal Employment, irgi pasaulinės organizacijos atstovai, taip pat vyriausybių atstovai ir bendra pirmininkas buvo iš Koste Rikos ir kitas pirmininkas iš KSWIS, verslo sektoriaus atstovas ir taip pat Tanzanijos atstovų ir taip pat Junktinio Arabo Emiratų E, vyriausybės atstovų buvo e, šioje komisijoje. Taip pat buvo daugia šalių institucijų atstovų, Tartutinis valiutos fondas ir Pasaulio bankas. Taigi, kaip matote, komisijos e, atstovai buvo iš įvairių sektorių ir vietų, iš tiesų kartais gan sudėtinga, nelengva vesti tas diskusijas, bet aš manau, kad mes pasiekėme tikslo ir pasiekėme susitarimo dėl tų rezultatų. Pirmoji komisijos ataskaita, kuri buvo gan ilgas dokumentas, buvo paskelbta Junktinių tautų generalinėje asamblėjoje šio metų gruodžio mėnesį. Komisijos darbe buvo identifikuoti septyni moterų ekonominio įgalinimo varikliai ir jie matomi toje grafoje ir taip pat darbo sritys, kurios yra skirtingos, bet tarpusėje susijusios. Formali, neformali ekonomika, žemės ūkis, uh, moterys verslo srityje. Ir mes taip pat norėjome užtikrinti, kad būtų testinumas tarp formalios ir neformalios ekonomikos, kad nebūtų formalinė atskiriama nuo neformalios. Aišku, žemės sektorius gali būti labai neformalus sektorius ir taip pat formalus sektorius. Ir dar vienas principas, dėl kurio susitarėme per pirmuosius diskusijų metus, buvo tas, kad pagrindinė tvaraus vystimosi tikslų mantra turi būti susijusi su mūsų komisijos darbu ir mes turime skirti didžiausią dėmesį neturtingiausioms, labiausiai marginalizuotoms moteriams, kad pasiektumėme to penktojo tikslo, nors aišku visi tie tikslai yra svarbus. Ir visai neseniai, kovo mėnesį, statu, moterų statuso komisijoje mes paskelbėme dar vieną ataskaita, tai yra dokumentas, kur buvo analizuojamos keturios darbos rytys ir septyni varikliai, kurie buvo identifikuoti mūsų komisijos ir tai turėjo būti paskelbta per komisiją, bet, kaip žinia, New Yorkas, New Yorką ištiko audra ir šaltis ir sniego pūgos ir galiausiai vėliau buvo komisi, moterų statuso komisija ir jos tinklapį patalpintas tas dokumentas. Šis ši e, susinteminti ataskaita yra svarbi dėl to, kad daug dėmesio skiriama įgalinimo aplinkai, skaitant ir makroekonominę politiką, kurio, kuri buvo paliesta, bet nebuvo taip tik, tiksliai atspindėta pirmoje ataskaitoje ir taip pat yra naudinga perimti tos e, susi, susistemintos ataskaitos tam tikrus elementus į CS2 LVE e komisijos išvadas. Na ir mes tikrai pasiekime neblogų rezultatų iš 61 sesijos. Pirmiausiai padaraus darbo akcentavimas ir kalbant būtent apie tarptautinės darbo organizacijos terminus, mes negalime apie tai kalbėti, suprasdami, kad keičiasi darbo pasaulis, neakcentuodami būtent padaraus darbo. Mes taip pat norėjome, kad būtų atspindėta teisė į valstybinį mokymą, švietimą. Mes tą pabrėžėme išvadose. Tai yra labai svarbu, kalbant ir apie tai, kokį, kokią įtaką tai daro moteriams. Taip pat norėjome, kad daugiau būtų įsipareigojama, bandant sumažinti atlyginimų atotrukį. Tai yra net sudėtinga suprasti, kad 17 metais tas atotrukis tarp atlyginimų dar yra toks didžiulis šio laikinėme pasaulyje ir prognozijas rodo, kad dar 70 metų gali prireikti, kol tos, tas, tas atotrukis bus panaikintas. Ir mes taip pat norėjome pabrėžti, kad pagrindinės priemonės to siekiant tai yra minimalus atlyginimas, universali lyčių prasme jautri socialinė rūpyba, taip pat su, supratimas, kad tradicinius darbus moteris atlieka darbo rinkoje, taip pat kova su segregacija, kalbant apie reprodukcinę moters, moterų sveikatą ir teisės ir kaip tai veikia uh, E, darbo jėgos dalyvavimą darbo rinkoje. Taip pat norėjome pripažinti ir tai, kad reikia investuoti į rūpybos ekonomiką, kad moteris, e, moterims atlaisvėtų rankos ir kad jos galėtų įsitraukti ir į politinę švietimo veiklą. Turėtų daugiau laisvalaikio taip pat, nes, kaip žinia, viena iš narių čia štai sėdi su savo vaiku. Taigi mes norėjome pripažinti, kiek, kokį poveikį daro būtent tas ne, neapmokamas moterų darbas, jų gyvenimo įvairiems aspektams. Ir mes taip pat norėjome pripažinti, kad lyč, smurtas lyčių pagrindų yra labai rimtas žmogaus teisų pažeidimas ir nėra nieko, kas konkrečiai būtų minima apie darbo pasaulį, kalbant apie smurtą lyčių pagrindų, bet yra daug kitų su to susijusių aspektų. Ir gal tai būtų tiek. Man, mane informavo, kad turiu labai trumpai pristatyti tas išvadas. Taigi laukiu diskusijų. Dabar aš suteiksiu uh, žodį poniai uh, Kozlovskai Rajevič. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Szanowni... Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū prelegentiai už įdomų pranešimą. Man teko laimė šiemet dalyvauti tame sustikime ir norėčiau paminėti šios 61-osios e, komisijos sustikimo išvadas. Pirmasis dalykas, kuris buvo svarbus ir paminėtas, buvo darbo užmokesčių skirtumas. Parlamente ir Europos komisijoje, man atrodo, mes jau pradedame dirbti, e, ieškodami daugiau apimančių rodiklių, kurie parodytų, kokia skirtinga yra padėtis darbų užmokesčio požiūrių vyrų ir moterų ir taip pat, kaip tai atsispindi taip pat ir pensijose, nes pensijos taip pat yra skirtingos, kadangi jų skaičiavimą įtraukiama daug darbų užmokesčio elementų. 39 procentai ES siekia. Tas skirtumas įsivaizduokite, kaip tai atrodo mažiau išsivyščiusiuose ekonomiškai valstybėse. pensijų skirtumo, skirtumą galime paaiškinti darbų užmokesčių skirtumu. Kai kuriuose šalise nėra garantijų, nėra garantuotų pensijų. Tad štai, būtent dėl to tas indikatorius negalėtų būti naudojamas, net jeigu jis galėtų iš pirmo žvilgsnio atrodyti ir naudingas. Iš tikrųjų, problema labai rimta šalyse, kur pensijų sistema yra, nes skirtumas yra daug didesnis negu, skir, negu darbų užmokesčio skirtumas. Jūs kalbėjote apie socialinę apsaugą ir minimalų darbo užmokestį, kuris galbūt padėtų sumažinti darbo užmokesčio skirtumą. Tačiau norėčiau pasakyti, kad kai dėl pensijų skirtumo, to didžiausio skirtumo, to didžiulio skirtumo svarbiausia priežastis yra ta, kad moteris mažiau veikia darbo rinkoje, jos dirba trumpiau, nepilna darbo diena, jos augina vaikus, todėl kurį laiką apskritai nedirba. Tai štai iš to ir atsiranda tas skirtumas, kurio neišeina užpildyti paskyrus kažkokias socialinės apsaugos priemonės ar numačius minimalų darbo užmokestį. Visi apie tai kalba. Visi kalba apie būtinybę e, labiau subalansuoti e, profesinį ir e, šeimos gyvenimą. Tai yra labai svarbu. Antras dalykas - smurtas. Daug kalbėjome apie priversinės vedybas, ypač kalbant apie vaikus, daugelį šalių tai yra labai rimta problema. Smurtas e, yra bendra problema apskritai pasaulyje ir aš manau, kad e, tenka tik apgailestauti dėl to, kad išvadose nepaminėta Stambulo konvencija. Ji yra puikia priemonė. Na, bet manau, kad jungtinės tautos turi tradiciją nebūtinai minėti visas konvencijas, bet kartais jų paminėjimas gali paskatinti pokyčius. Aš manau, kad kalbėdami apie smurtą mes turėtume neišvengiamai minėti Stambulo konvenciją. Trečia, e, švietimo kokybė. Norėčiau paminėti aspektą, apie kurį daug buvo kalbėta. Tai yra skaitmeninis atotrukis. Tai reiškia, kad jau dabar Europos Sąjungoje mes turime puikią prieigą prie e, švietimo paslaugų vai, vai, mergaitėms ir berniukams, vyrams ir moterims. Ir turime statistiką apie tai, kiek naudojamos yra modernios technologijos, tokios kaip elektroninkė, bankininkystė, pirkimas internetu ar daigų padavimas internetu į medicinos paslaugos, kiek naudojamos arba elektroninis mokymasis. Visose šiuose srityse moteris naudojasi šiomis technologijomis keliais procentais mažiau negu vyrai. Tuo tarpu tai yra tos technologijos, kurios galėtų palengvinti gyvenimą. Nėra jokių priežasčių, kodėl moteris negalėtų tokiomis galimybėmis pasinaudoti. Tačiau kitas dalykas, moteris, lyginant su vyrais, mažiau dalyvauja kuriant skaitmeninę ekonomiką. Tik 3 procentai e, tų startuolių dirbančių šių technologijų srityse yra vadovavimas moterų. Šis segmentas mūsų ekonomikos, taip glaudžiai susijęs su mūsų ateitimi, rodo, kad naujas pasaulis yra kuriamas be moterų. Moterų perspektyvos kaip ir nėra tame naujame pasaulyje. Tai štai tas skaitmeninis atotrukis taip pat yra didžiulis ir jis sparčiai auga. Sektorius šis auga labai greitai. E, ten darbinama labai daug žmonių, kurie dažniausiai dėja yra vyrai. Reikėtų naujų politinių priemonių šioje srityje. Tai yra irgi tas dalykas, kurį aš norėjau paminėti. Ir manau, kad tai yra tas dalykas, kurį pripažįsta daug žmonių. Jie žino, kad tai yra iššūkis mūsų visų ateičiai. Dėkoju. Ačiū. Na, Monika Vana. Dėkuoju, ponė pirmininkė, aš norėčiau padėkoti direktoriai ponė King, kuri mums papasakojo apie 61 sesijos išvadas. Aš turėjau garbės dalyvauti šios sesijos darbe antrą kartą. De, Man e, teko tai daryti ir jums yra žinoma tikriausiai, kad Europos parlamentas e, prieš e, prasidinę sesiją patvirtino rezoliuciją, labai aiškiai išdėstytą rezoliuciją ir tikiuosi, kad ji padėjo jums jūsų darbe. Praeitais metais, kaip ir šiemet, ir praeitais metais šiemet sesijos darbas padarė man didelį darbą. Ir visuomet, kai e, moteris bendradarbiauja, mes e, jaučiame daug pozityvios energijos ir todėl labai džiaugiamės, kad e, mes visi galime užtikrinti, kad būtų skiriamas tinkamas dėmesys moterų teisėms. Tačiau antra vertus, mane labai suneramino tai, kokios da, yra dabartinės aplinkybės ir mes matome, kad kai kur žengiama yra atgal. Uh, Ir apie tai buvo kalbama visuose mūsų susitikimuose da, su, da, tiek su jungtinių tautų atstovais, tiek su nevyriausybinėmis organizacijomis. Ir jūs žinote, kad Europos parlamentas taip pat yra išsakęs savo susirūpinimą dėl taip vadinamosios um, visuotinio nutildymo taisyklės. Ir uh, Mes taip pat kalbėjome ir kad tai, kad mums reikia gal sukurti tarptautinį fondą, kuris padėtų da, toms nevyriausybinėms organizacijoms, kurios nukentės dėl šios taisyklės, nes tos, to, tos nevyriausybinės organizacijos dažnai užsima ne vieno bortais, bet ir apskritai moterų sveikatos klausimais, šeimos sveikatos klausimais. Taigi mano klausimas būtų toks, kaip jūs įvertintumėt galutinės išvadas? būtent atsižvelgiant dar į uh, naujas dabarties aplinkybės. Kaip Jums atrodo, ar tos išvados, tas baigiamasis dokumentas uh, yra uh, pažangus? Ne, man asmeniškai atrodo, kad kai kurios formuluotės e, susijusios, pažiūrėjau, su biudžetu ir jo formavimas išžiūrint į lyties e, perspektyvą yra labai svarbus. Bet e, kitos vietos, kuriuose, kur kalbama apie pabėgėlius ir apie živ ir AIDS, yra silpnesnės. Ir kaip jums atrodo? ar mes galime pasipriešinti toms e, re, retrogradiniam priemonėm, kurias ten, e, e, tam, tam retrogradiniam procesui, kurį dabar stebime. Aš žinau, kad bagiami dokumentai įvairiai galima traktuoti. Ir paskutinis klausimas. Mes va, taip pat buvom susitikę ir su ponu Gutierėš, Junktinių tautų generaliniu sekretoriumi, ir jo pateikta analizė buvo labai įdomi. Jis daug ką pasakė ir, e, tarp kitko, sakė ir kad problemų nekyla dėl taisyklių ar dėl įstatymų. Problemos kyla dėl to, kad jos netinkamai yra gyvendinamos. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, ar jūs pritartumėt jo nuomonė. Nes aš atvirai pasakysiu, aš tik iš dalies jam pritariu. Aš manau taip, kad iš tikrųjų E, ne visuomet viskas gerai yra gyvendinama ir jungtinėse tautose, ir kitose organizacijose visi žino, kad reikia spausti valstybės, valstybės vyriausybės įgyvendinti turimus įstatymus. Bet kartu man atrodo, kad negalime sakyti, kad visi įstatymai yra jau tobuli ir kad visi jau reikalingi įstatymai yra parengti. Taigi, ką Jūs apie tai manote? Dėkuoju. Um, one... Aš norėčiau pakalbėti apie tvarus vystimusi tikslus. Aš nežinau, ar jūs juos minėjote, gal aš praleidau. Man atrodo, kad e, mums reikėtų tikrai e, stiprinti moterų galės ir reikėtų aiškinti jaunoms moteriams, kad reikia e, prisijungti, reikia stoti į profsąjungas nes e, tai gali būti naudinga joms e, tam, kad jos galėtų apginti savo teisės, e, ypač tais atvejais, kai moteriams yra mokami labai maži atlyginimai ir kai, kai moteris yra išnaudojamos. Labai svarbu yra žino, mums žinoti, kad sesijos darbe buvo girdimas profsąjungų balsas. Bet ką jūs galvojate, kaip galima būtų uh, paskatinti moteris stoti į profsąjungas, kaip tą galima būtų da, taip pat, pavyzdžiui, kaip galima būtų taip pastiprinti moterų galės per švietimą. Aš irgi norėčiau e, keletą pastebėjimų pasakyti. E, mes, e, mūsų delegacija, e, kaip žinot, dalyvavo e, šitoj sesijoje praeitą savaitę. Mes turėjom tikrai labai daug susitikimų. E, E, ir e, mums labai buvo e, svarbu pateikti dar kartą Europos parlamento poziciją, tą, kuri buvo suformuluota vasario mėnesio plenariniai sesijoje. Ir labai svarbu, kad kuo daugiau aiškių mūsų nuostatų patektų į baigiamąjį dokumentą. Ir vienas iš mūsų sustikimų buvo su pilietinė visuomenė. Labai daug nevyriausybinių organizacijų dalyvavo mūsų sustikime ir e, Tikrai aš prisimenu iš to sustikimo, kad e, kai kurios nevyriausybinės organizacijos atstovaujančius mūsų piliečius, tame tarpe ir iš Europos, tikrai buvo nusivylę baigiamojo sesijos darbų. Sako, kad ne viskas tai, ką norėtų matyti pasiekta yra, ne visada buvo išgirstas pilietinis visuomenės balsas. Kaip Jūs manot, kaip mes galim suaktyvinti, kaip mes galim kaip Europos parlamento nariai padaryti kokį poveikį, kad iš tikrųjų būtų uh, jungtinių jungtinių tautų e, moterų komisijos sesija vykstanti kasmet, tokia daugiau įtraukianti, daugiau naudinga, daugiau na, e, tokia, kad iš tikrųjų tas visuomenės balsas būtų girdimas. Antras dalykas, e, kaip jau ir minėjo mano kolegės, vienas iš mūsų stikimų ir mes labai esam dėkingi už tai buvo su su Junktinių tautų generaliniu sekretoriumi Antonijo Guterešu. E, buvo labai šiltas tikrai susitikimas, toks ganėtinai atviras, e, nes jis iš tikrųjų pasakė tai, apie ką mes ir čia šnekame, kad pasaulyje bendra nuostata dėl lyčių lygybės tikrai na, silpnėja. Matosi, kad na, mes neinam į priekį, nedarom pažangos e, moterų teisų ir lyčių lygybės rytyje. Tačiau Kaip tai mes, net yra kai kurie sprendimai kai kuriuose valstybėse, kur, na, e, aiškiai galim pasakyti, kad einama žingsnis atgal. Tai ką, ką mes turim padaryti, kad bent jau, jeigu neįmanoma padaryti pažangos, tai nors status quo galim turėti, nors aš visą laiką už pažangą ir už naujus e, sprendimus, kad tai mums pavyktų padaryti. E, o giliau, žinoma, mes gausim atsakymus į mūsų paklausimą žodžių tarybai, kur ką tik šiandien pateikėm komiteto metu, kaip vyko dėrybos e, iš ES tarybos pusės, kaip buvo įvertintos mūsų nuostatos, kiek buvo jos priimtos, e, kiek ne. Ačiū Jums labai. Laukiam atsakymų. Ačiū, puikūs klausimai ir gal pradžioje nuo klausimo, kuris yra susijęs su e, sesijos realiomis išvadomis, nes viskas su tuo pirmiausia yra susijęs. Aš norėčiau pasakyti, kad kai mes rengėme skaidrės, tos e, išvados dar nebuvo patvirtintos, dėl jų buvo deramasi. Dėl to ne, neatsispindėjo mano skaidrėse ir vienu metu mes galvojame, kad gal ir nebus jokių išvadų, nes man atrodo penktadienį po pietų ar penktadienį ryte buvo dar 30 punktų, kurie nebuvo aptarti, dėl kurių nebuvo sulygta ir pirmininkė buvo pasirengusi tiesiog pristatyti pirmininkės tekstą ar deklaraciją. Taigi tikrai labai sudėtingos dėrybos, dėrybinė aplinka ir mūsų vertinimas yra toks. Aš netgi užsirašiau bendrai Išvadų tekstas yra geras tam tikrose vietose, netgi labai geras tam tikrose vietose, labai prastas kitose vietose ir labai apmaudu, kad geriausia, ko mes galėjome tikėtis, būtent, kad nebus žengta žingsnis atgal ir kad bus padaryta pažanga. Mm, deja, žingsnių atgal buvo, tame tekste ir grįžtant prie vienodo atlyginimo už vienodą darbą, tai visiškai su jumis sutinku, kalbame apie atlyginimų atotrūkį, taip pat pensijų atotrukį, kuris didėja, platėja, nes labai daug moterų išeina į pensiją skurde dėl to, kad yra tas pensijų atotrukis ir tai susiję ne tik su tuo, kaip moterys gauna atlygį, kai jos dirba, bet ir su tuo, kad jos išeina iš darbo rinkos, augina vaikus ir jų darbo sąlygos yra netokios užtikrintos, atlieka kur kas mažiau užtikrintus darbus. Netgi tas ta kalba, vienodas atlygis už vienodą darbą, jau buvo sudėtinga netgi gauti tokį, pramušti tokį terminą. E, JAV norėjo equal pay tik tai, vienodo atlygio. Equal value jiems nebuvo primtina, tai pirmiausia buvo pasirinktas equal pay for equal work, o work of equal value. Būtent tarptautinėse priemonėse, TDO dokumentuose nėra taip sakoma, ta, tokia nėra komisijos pozicija ir daugelio vyriausybių pozicija. Mes ieškome bandome įrodyti, kaip yra vertinamas moterų darbas ir kaip užpildyti tą atotrukį tarp atlyginimų. Ir minimal, minimalus atlyginimas ir socialinės apsaugos ribos. Tai nėra vienintelės priemonės, bet yra labai svarbios priemonės, ypač kalbant apie pensijų skirtumus ir skirtumus, kurie. Ir socialinė apsauga, kuri būtų orientuota į lytį irgi yra labai svarbu, nes reikia vertinti moteris darbo rinkoje ir galbūt pensijų kreditai gali būti mokami tuo metu, kai moteris ne, nedirba aktyviai reikalinga socialinės apsaugos sistema. Ir aišku, mes galime prisidėti prie tos sistemos įvairiais būdais valstybių, pavyzdžiui, ar pavienės kokios tai įmokos čia nuo šalių regionų skiriasi bet taip pat ir universalios socialinės apsaugos ribos buvo analizuojamos labai plačiai ir nei viena šalis negali savo lei, ne, ne, negali sau neleisti būtent tų bent jau bazinės socialinės apsaugos. Visos gali tai sau leisti. Visiškai pritariu tam vertinimui, kad aišku mes turime daug įstatymų, įgyvendinimas nė, nėra veiksmingas, dėl to stabdoma pažanga, ar tų įstatymų turime pakankamai. Mano atsakymas būtų ne. Ir net neturime pakankamai politikos, kalbant apie makroekonominę politiką, tarkim. Daugelis vyriausybių mano, kad tai yra akla lyčių prasme e, politika ir, pavyzdžiui, nemokama rūpyba neapmokamas rūpybos darbas. Visiškai į tai nėra atsižvelgiama, nors didžiulis tai yra indėlis į BVP, pavyzdžiui, bet tai nėra atsispindėta, nėra įskaičiuojama į tą bendrą sistemą. Tai nematomas darbas. Ir jeigu yra makroekonominė politika, kuri bent jau atsižvelgtų į tai ir pradėtų kurti tinkamas politikos priemonės, tuomet tikrai sumažėtų ta nesažininga našta ir aš įvardžiu tai kaip naštą. Ta rūpyba galbūt nėra našta, bet tas darbas, kiek moteris turi ant savo pečių nešti, tai iš tiesų yra didžiulis, ypač dabar tais taupimo laikais. Tai yra labai svarbu. Toliau kalbant apie organizavimą, taip, ir, ir galimybę burtis moteriams. Taip, aš esu už profsąjungos, aš pasisakau už tai, kad moteris galėtų burtis ir uh, teisė burtis į sambuvį, teisė į socialinį dialogą ir kolektyvinės dėrybas, aišku, tai yra labai svarbu, kal, siekiant sumažinti tas spragas ir atotrukius tarp lyčių, ypatingai skirtumus tarp atlyginimų, kur iš tiesų, e, kai yra, pavyzdžiui, stiprus kolektyvinis dėrybinis aspektas, tai žinoma, e, galima įsidėti kur kas didesnius atlyginimus. Taigi, tai, kad moteris nepriklauso profsąjungoms, dėl to ir jų atlyginimai dažnai yra mažesni. Taigi, reikia sukurti tokią aplinką, kuri leistų moteriams burtis į profsąjungas. Ir aišku, mes matome, kad čia yra daug bandymų stabdyti tuos procesus. Gal tiek, nes žinau, kad laiko yra labai nedaug, bet dar kelis dalykus norėčiau pabrėžti. Būtent TDO vaidmuo e, šioje sesijoje, nes jis buvo labai svarbus ir vyko puikus bendradarbiavimas tarp UN Women ir TDO. Ir daugelis vyriausybių nekarta yra minėjusios, kad reikia darnumo, reikia geresnio koordinavimo, kad reikia daugiau nuoseklumo tarp jungtinių tautų agentūrų. Tai čia buvo tikrai puikus bendradarbiavimo pavyzdys ir galiausiai vėl prieėmė prie dėrybų ir tada vyriausybė sako, ne, mes nematome, ką čia daro tada, o čia visiškai nesusiję su tuo, kas, kas vyksta. Nors kalbama apie tai, kad keičiasi pasaulio darbo pasaulis, bet vis tiek jie nemato, kaip čia galėtų prie to prisidėti TDO, stebint ir prižiūrint, kaip yra įgyvendinamos tos išvados. Tai buvo didžiulė prarasta galimybė mums nors mes toliau tęsime, žinoma, tą bendradarbiavimą su TDO. Mes matėme, kad geopolitikos aspektas buvo labai svarbus dėrybose. Na, aš e, nerodysiu pirštais į vyriausybių delegacijas, daugelis jūsų tikriausiai žinote, kas labai regresyvių siekia e, formuluočių. Aš norėčiau padėkoti Europos parlamento delegacijai. E, delegacija iš komisijos, kurie labai atvirai bendravo su mumis, profsąjungomis ir pilietinė visuomenė apskritai. Ir aš manau, kad tas darbas, kurį mes atlikome iki sesijos, bus irgi labai reikšmingas ir, ir, ir taps dar reikšmingesnis nei tas darbas, kuris jau vyksta tuo met, kai prasideda ta lobisnė veikla dėl išvadų. Ir galėčiau pateikti, aišku, pavyzdį, mes žinome, kad JAV prieš sesiją naudojo kelis, panaudojo kelis uh, susitikimus, netgi panaudojo, pavyzdžiui, tą darybininką e, į tą susitikimą dėl tam tikrų terminų e, bandydami išsiderėti. Taigi iš tiesų mes turime kur kas geriau padirbėti dar prieš sesijos pradžią. Taigi dėkoju Jums labai. Thank you very much for, for coming. Thank you for your answers. Thank you. Thank you. Thank you. Oh, <laughs> tęsti mūsų posėdį toliau. Mums dar liko du klausimai. A, a, tai aštuntas, e, aštuntas punktas yra 2017 e, metų komandiruotės į Maltą ataskaitą. Aš tik noriu pasakyti, kad e, komiteto nariai per posėdžių dokumentų turi FAN delegacijos vizito į Maltą vasario 2-4 ataskaitą ir jos priedus. Jei pritarė delegacijos vadovas ir nariai, taigi ataskaita patvirtinta, jeigu nėra jokių prieštaravimų. Ir devintas klausimas kalėjimų sistemos ir sąlygos, tai yra e, nuomonės projekto svarstymas. Nuomonės e, e, projekto rengėja yra Barbara Matera, bet ponios Barbaros Materos dėja šiandien nėra ir kaip suprantu, mes įsiaiškinom, kad niekas jos nepavaduoja. Tai tokiu būdu diskusijų nebus, galit susipažinti su e, nuomonės projekto projektu ir noriu paskelbti, kad kovo 31 diena 12 valanda e, yra e, pakeitimų pateikimas. Gegužės 11 dieną balsuosim mūsų komitete, 29 dieną lybė komitete ir Liepos mėnesį turėtų būti e, balsavimas plenarinėme posėdėje. Taigi visus klausimus išnagrinėjom. Ačiū visiems. Kitas mūsų posėdis E, balandžio 11 nuo 3 valandų ir balandžio 12 iš ryto. Ačiū visiems ir ačiū vertėjams. Ačiū sekretoriatui už darbą. I announced that. Yeah, it's okay. Thank you. <laughs> Thank you. Yeah, yeah. Ah, ah, a little bit later, yeah. yeah. <laughs> okay. Ačiū.